išteklių valdymą, padės užtikrinti ekonomijos, socialinius aplinkos tikslus. To nepasieksime, jeigu visiems ištekliams ir visoms zonoms taikysime vienodas sąlygas. Pirmininkas, ačiū, baigiame e, bendrasias diskusijas. Balsavimas vyks rytoj 11.30. Dabar periname prie kitų metu mūsų bendrųjų diskusijų informacija apie vaistus. Noriu pasveikinti pono komisarą dalį. Iš karto žodis e, pranešėjų ponui Felner. Keturias minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, komisarė. Galiausiai plenarnėme posėdėje kalbame apie naujus teisės aktus, susijusių su informacijos teikimu apie vaistus. Pagaliau, pagaliau sulaukėme šių diskusijų. Tai buvo viena kontroversiškiausių medicinų vaistų paketo dalių. Prieš metus netikėjau, kad kartu plenarinėme posėdėje svarstysime tekstą, dėl kurio taip e, vieningai sutarėme. Ir manau, kad tai yra šešėlinių pranešėjų darbo dėka. Jie labai konstruktyviai dirbo, siekė kompromisų ir dėl šios priežasties šis pasiūlymas susilaukė labai daug paramos čia plenarnėme posėdėje. Na ir kalba neina vien tik tai apie kompromisus, svarbu yra tai, kad suvokėme, jog visi norime eiti, žengti tą pačią linkmę čia parlamente, nes visi pirmiausia norime gauti geresnės, lengviau prieinamos informacijos apie vaistus savo pacientams Europoje. Ir niekas nenori reklamuoti ir nenori, nenori vaistų reklamos ar paslėptos reklamos. Norime, kad ta informacija, kuri pasiekia pacientus, kuri yra teikiama įmonių, kad ji būtų kontroliuojama, kad ji būtų patvirtinama tam tikrų institucijų. Na ir dėl to visi mes sutarėme. Taip pat manėme, kad reikėjo perrašyti komisijos pasiūlymą tam tikrose vietose ir yra penki elementai, kuriems skiriame daugiausia dėmesio, kurias norėčiau ir pristatyti. Pirmiausia, mes pakeitėme teisės aktų perspektyvą. Daugiau nėra kalbama apie įmonių teisę teikti informaciją, tiesiog kalbama daugiau apie pacientų teisę gauti informaciją. Tai yra svarbiausia teisės akto dalis. Įmonės privalo teikti informaciją pacientams. Taip pat panalizavome visas išlygas tam, kad nebūtų paslėptų spragų galimybės slaptai teikti, slaptai skleisti reklamą. Taip pat ta informacija, kurią teikia farmacijos įmonės, ji buvo, būt, turi būti tinkamai prižiūrima ir patikima, nes galiausiai reikalinga tinkama priežiūra ir kontrolė tiekimo grandinėje. Taip pat e, norime pasirūpinti, kad visa įmonių teikiama informacija uh, būtų reikalinga pacientams. Iš farmacijos įmonių informacija turi būti teikiama tuo met, kai jos yra paprašoma, nenorime, kad būtų viešai ir lengvai skleidžiama reklama. Na ir galiausiai įmonės neturėtų būti galutiniai taškai gaunant informaciją. Daugelį Europos valstybių ir gydimo paslaugas teikiantys specialistai turi įsitraukti į procesą ir prisimti savo atsakomybę. Na, yra numatomos e, tam tikros išlygos. E, pavyzdžiui, gydytoja Švedijoje negalėtų teikti informacijos pacientui anglui ar asmenį, kuris nesupranta švedų kalbos. Taigi mes numatome tam tikras išlygas iš šio teisės akto, nes e, galų, gale juk anglų kalba nėra oficialioji kalba Švedijoje. Na ir aš norėčiau padėkoti tarybos atstovams, ministrų tarybos atstovams, nes mes tikrai labai daug dėmesio skiriame jų argumentams, tačiau kol kas negavome pakankamai detalios informacijos iš tarybos norėjome daugiau ir tikėjomės daugiau, bet mums čia parlamente pavyko pasiekti susitarimą, bent faktiškai vieningai susitarėme parlamente ir tikimės, kad e, toliau dirbdami į savo pusę patrauksime ir tarybą. Tačiau nenorime, kad e, būtų kalbama vien tik tai apie kaštų taupimą nemanome, kad reiktų taupyti informacijos sąskaitą. Taigi visi kartu pasirūpinkime, kad pasiektų, pacientus pasiektų geresnė informacija apie vaistus. Dėkoju ponui Fjellneriui, komisaras daly. Thank you. <clears throat> Thank you very much. Ačiū pirmininkė. Gerbėmiai parlamento nariai. Per klausimus, kai buvau kandidatas į komisijos narius, sakiau, kad uh, pacientams teikiama informacija man yra labai svarbi tema. Pacientai yra suinteresuoti savo sveikatą ir gerovę, tačiau šiuo metu apie vaistus teikiama informacija Europoje yra labai įvairi ir netgi neteisinga. Tai, kaip pacientai gauna informaciją, priklauso nuo jų kalbos, nuo jų gebėjimo naudotis informacinėmis technologijomis ir net ir socialinės padėties ir tai yra nepriimtina. Pagrindinis Europos komisijos tikslas yra visiškai pagristas. Komisija e, dėkoja parlamentui ir ypač pranešėjui ponui Fielner, kuris e, nagrinėjo šį labai svarbų pasiūlymą. Vis dėlto, manau, kaip sakiau ir per savo klausimus, kad e, šį dokumentą turime nagrinėti iš pacientų požiūrio taško. Turime kelti klausimą, kokios informacijos reikia pacientams, o ne kokią informaciją nori teikti sektorius. Mes turime užtikrinti, kad nepereitume prie tiesioginės e, reklamos, kurios pacientai tikrai nenori. Vėlgi norėčiau pagirti parlamentą už tai, kad jis laikosi būtent tokios pozicijos. Dėl to komisija galės pritarti daugeliu jūsų esminių pakeitimų kai mes teiksime savo pakeistus pasiūlymus. Čia ypač turiu galvoje prievolę skelbti informaciją, taip pat klausimą, kokia informacija turi būti skelbiama, kokie turi būti informacijos platinimo šaltiniai ir kokie turi būti taikomi kontrolės mechanizmai. Pritariu pakeitimui kuriame sakoma, kad sektoriui turi būti nustatyta prievolė ne tik teisė teikti informaciją apie rinkoje esančius vaistus. Tai yra labai svarbus pakeitimas. Kitas dalykas, kokia informacija turi būti skelbiama. Taip, sutinku, toje informacijoje neturi būti vaistų palyginimų, kuriuos galima būtų vertinti kaip reklamą. Žinoma, ši informacija yra labai aktuali pacientams ir sveikatos priežiūros darbuotojams. Tačiau, kadangi yra galimybių ją piknaudžiauti, reikia sukurti labai griežtą e, sistemą, kurioje mes bendradarbiautume su valstybėmis narėmis, vertindami sveikatos technologijas. Be to, manome, kad pacientai turi gauti e, e, informaciją iš sektoriaus, o ne iš trečiųjų šalių. Bet suprantame, kad yra ir tam tikra pilkoji zona, kurioje yra piktnaučiavimo galimybių. Taigi, tokia tri... turi būti aiškiai pasakyti, jeigu tam tikra trečioji šalis gavo kažkokių finansinių paskatų iš sektoriaus. Taigi aš pritariu jūsų pakeitimams. Ne visi žmonės naudojasi internetu ir mes turėtume vengti dar labiau didinti skirtumus ir išstumti tuos, kurie nesinaudoja informacinėmis technologijomis. Todėl manau, kad sektoriui turi būti suteikta galimybė renkti spausdintą medžiagą savo iniciatyvą ir ne tik paprašius. Ši in, šią informaciją būtų galima pasinaudoti visuomeniai paprašius. Jie galėtų naudotis ir sveikatos priežiūros darbuotojai. Ketvirtas dalykas - kontrolės mechanizmai. Sutinku, kad ta informacija, kad informacija turi būti iš anksto patvirtinta kompetentingų institucijų prieš ją skelbiant. Tačiau atsižvelgiu ir į konstitucinius klausimus, kuriuos iškėlė kai kurios valstybės narės Jūs kalbėjo apie atitikimą saviraiškos laisviai, žodžio laisviai. Tos valstybės narės prašo numatyti ekspost kontrolės galimybę. Keletas parlamento pakeitimų yra susijęs su informacija, kurią teikia nesektorius. Galiu pasakyti, kad aš pritariu politiniams siekiams e, pateikti pasiūlymą dėl e, vertinti šį pasiūlymą dėl sektoriaus teikiamos informacijos platesnėme kontekste. Taip, yra ir kitų svarbių informacijos šaltinių, kurios, kuriais reikia kaip galima geriau pasinaudoti. Tačiau dabartinis pasiūlymas nėra tinkama vieta tokioms nuostatoms priimti. Komisija ketina parengti ataskaitą apie vaistų pakuotės informacijos suprantamumą. Dėl klinik, klinikinių tyrimų santraukų. Jos turi būti siejamos su Euradisiti e, duomenų baze dėl klinikinių bandymų. Tokių klinikinių pranešimų santraukos neturi būti teikiamos prie vaistų registracijos formų, kadangi jos ir taip yra viešai skelbiamos. Aš žinau, kad Europoje veikia nemažai nacionalinių domenų bazių ir portalų, kuriuose galima rasti daug informacijos apie vaistus. Tačiau trūksta sąsajų tarptų domenų bazių ir siūlau, e, kad ateityje Europos vaistų portalas nes, kuris neseniai buvo sukurtas, būtų svarbus prieigos prie informacijos taškas. Aš pripažįstu, kad reikia daugiau informacijos apie ligas ir jų prevenciją. Pacientai yra suinteresuoti sužinoti apie įvairius gydimo būdus, ne tik apie vaistus. Tačiau šito negalima reglamentuoti dabartiniuose pasiūlymuose, kurie yra skirti vaistams. Komisija galėtų tapti Europos informacijos centru. Mes galėtume nustatyti sąsajas tarp informacijos teikėjų, pavyzdžiui, tarp valstybių narių ir e, sektoriaus atstovų. Ir turiu pasakyti, kad jau turime nemažai priemonių, pavyzdžiui, Europos sveikatos portalas. Turbūt nenustepsite išgirdę, kad yra ir tokių parlamento pakeitimų, kurių komisija negali pritarti. E, teisė teikti skundus yra E, pacientų teisė, jos negalima riboti. Taip pat e, tokios procedūros turi būti reglamentojas nacionaliniu lygiu. Komisija jau pateikė savo poziciją dėl visų Europos parlamento pateiktų pasiūlymų. Dabar norėčiau dar kartą padėkoti parlamentui ir ponui Fielner ir jo kitiems pranešėjams už jų svarbų indėlį. Tikiuosi, kad balsavimas šią savaitę padės suteiks pacientams geresnė, geresnė prieiga prie informacijos ir paskatins tolesnės diskusijas apie pasiūlymą. Ačiū. Dėkui. Dabar žodis ponui Korėjoje de Campos įtrė komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, komisarė Dali. Akivaizdu, kad ligonis turi teisę žinoti kiek įmanoma daugiau apie savo lygą ir kokiais vaistais ją būtų galima gydyti. Tačiau kaip mes atskirsime informaciją nuo reklamos, mes turime užtikrinti objektyvios informacijos teikimą, reikia e, suderinti tekstus, juos e, sunorminti bei leisti e, pacientui pačiam apsispręsti. Valdžia jam turi užtikrinti prieigą prie objektyvos informacijos. Mūsų tikslas daugiau žinanti visuomenė, visuomenė, kurios nariai žino, ką daro. Europos agentūra, mano nuomonė, e, turi imtis daugiau veiksmų. Taip pat turime siekti e, subjek, e, objektyvesnių rezultatų ir prieigos prie objektyvesnės informacijos. Dar noriu padėkoti ponui Felner už puikiai atliktą darbą bei noriu pasidžiaugti, kad dauguma arba beveik visi mitre komiteto pasiūlymai buvo perimti pranešėjo. Ačiū dabar Imko komiteto vartu ponas Buskoj. Ačiū, norėčiau pasveikinti pranešėjai ir kitus kolegas, kurios, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo. Sveikinu ir komisarą Dali. Rezultatas geras ir daug labiau orientuotas į pacientus nei buvo iš pradžių. Pacientai turi būti aktyviai įtraukti į sprendimų prieimimą dėl savo sveikatos. Reikia užtikrinti prieigą prie pamatinės informacijos, tačiau tą prieigą sudėtinga kontroliuoti, ypač internete anksčiau ar vėliau reiks tą problemą mm, spręsti. Negalima atsisakyti sprendimų vien dėl to, kad kažkas atrodo per nelik sudėtinga. Reikia registruoti ir stebėti e, interneto tinklalapius bei užtikrinti registruotų tinklalapių sąrašą. Pacientams tai padės geriau apsispręsti. Taip pat pranešimas net turėtų tam šiek tiek apriboti prieinamą informaciją mm, ir užtikrinti, kad ji būtų prieinama uh, Taip pat e, dėl reklamos reikia pakeisti žodžius klaidą ir padaryti prieinamą. Tai padės pacientams gauti informaciją tuo met, kai jiems jos labiausia reikia. Ačiū, ponė Buskoj. Dabar pasisakys parlamentarai frakcijų vardu. Pirmasis ponas Šnethart, EPP frakcija, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, ponė komisarė. Pagalvokime, mm, mes per praėjusią kadenciją diskutavome apie šį komisijos pasiūlymą, e, reakcijos įskyrė nuo siekio atmesti iki besąlygiško džiaugsmo. O dabartinės rezultatas, matau, džiug, manau, džiugina dauguma iš mūsų. Ačiū ponui pranešėjui, kad jis iš tokio nuomonių spektro e, sugebėjo rasti konsensusą sakyčiau, kad esmė yra dėmesys pacientui. Nebuvo galvojama apie įvairiausius šalutinius poveikius, buvo galvojama apie paciento interesus. Pacientas informaciją gali gauti įvairiausiais būdais ir pabrėšiu, ne vienintelė, bet esminė, esminių šaltinių lieka gydytojas ir be abejo jis darys e, paciento e, apsisprendimui įtaką. Ir ateityje taip nesikeis. Mes taip pat sumažiname reklamos apimtis ir pacientas gaus objektyvesnę informaciją. Informacija turi būti moksliškai pagrįsta bei leis jam geriau apsispręsti. Akivaizdu, kad mm, ne viskas visą informaciją ir ne kiekvienas gali rasti tai, ką nori internete. Siūlau dėl to pernelik nesirūpinti. O dabar atėjo laikas tarybai pasielgti drąsiai, nagrinėti šį klausimą sparčiai ir greitai. Mūsų ligoniai to laukia ir tikisi. Jeigu tai pavyks, reiškia, padirbėjime puikiai. Ačiū ponė Schneidhart. Dabar ponas Parnijo, socialistų ir demokratų frakcijos vardu, dvi minutės. Pone pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Prasidėjus 21 amžiui pacientai turi gauti pakankamą informacijos apie tai, kaip jie gali gydytis, kaip pasirūpinti savo sveikatą. Jie turi, aišku, bendradarbiauti su savo gydytojais ir pasirinkti geriausią tinkamą gydymo būdą. Taigi jiems reikalinga informacija, kuri būtų pritaikyta jų poreikiams. Na ir nauja komisijos, e, komisijos pasiūlyta direktyvos e, redakcija neatsižvelgia į pacientų interesus, kadangi pasiūlyme yra atveriamos galimybės teikti reklaminę informaciją farmacijos įmonėms. Ir tai tikrai rodo, kad nėra pakankamai atsižvelgiama į pacientų interesus. Tai iš principo reiškia, kad bus sukurta daugiau biurokratijos, tai padidins išlaidas ir pacientai susidurs su tam tikra rizika. Na ir mes iš pradžių manėme, kad reikia atmesti tą tekstą ir pareikalauti, kad komisija vėl sėstų prie stalo, tačiau, kaip sakė ir Karlas Šlyteris iš e, žaliųjų frakcijos, tokiu būdu ponas Fjellneris galiausiai iš esmės peržiūrėjo komisijos pasiūlymą. Mes irgi pateikėme nemažai pakeitimų tam, kad pasirūpintumėme piliečių ir pacientų apsaugą, kad jie gautų prieigą prie patikimos, pritaikytos informacijos. Tai, kad Envi komitete buvo patvirtinti tie pakeitimai, tapo įmanoma daugiau dėmesio skirti pacientams e, teikiamą informacijai ir na, įmonės, tai nėra įmonėms numatyta galimybė teisė teikti tą informaciją. Mes manome, kad per pastarosius keletą mėnesių tekstas buvo tinkamai pakoreguotas ir tai yra puikus atsvaras komisijos pasiūlymui. Tačiau vis tiek manome, kad sveikatos priežiūrą teikiantys specialistai gali būti manipuliuojami farmacijos įmonių, gali jie dalinti brošiūras apie tam tikrus vaistus ir taip toliau. Tas pats pasakytina ir apie skiepų programas. Informacija turi būti laisvai teikiama e, farmacijos įmonių ne per daktarus, ne per sveikatos priežiūros specialistus. Na ir jeigu pažvelgtumėme, kas atsitiko su sveikatos priežiūros tarpininkais, na pamatytumėme tuomet, kaip reikalingas buvo e, šis teisės aktas. Ačiū ponia Parvanova, Alde frakcijos vardu. Vieną minutę. Ačiū ponia pirmininkė, ponia komisarė. Savo, šeš, savo frakcijos šešėlio pranešėjo vardu aš norėčiau padėkoti ponui Fielneriui už atliktą darbą. Alde frakcija sveikina šį pranešimą, kuriame galiausiai yra numatomi pagrindai, kaip teikti informaciją pacientams apie vaistus. Pacientai turi būti informuojami objektyviai ir turi būti daromas skirtumas tarp reklamos informacijos teikimo. Dėl to informacijos teikimas apie vaistus e, pagal receptus turi būti tinkamai reglamentuojamas. Taip pat informaciją galima teikti internetu, numatant konkrečias aiškias apsaugos priemonės ir numatant e, tam tikras nuostatas dėl e, priežiūros, dėl tų apsaugos priemonių įgyvendinimo. Taip pat e, medžiaga yra dažnai platinama per e, sveikatos priežiūros specialistus e, ir visgi mes suprantame, kad e, gydytojai yra patikimiausias informacijos šaltinis pacientams. Taigi aš balsavau prieš 88 pakeitimą ir tikiuosi, kad galiausiai patobulinsime iš esmės šio pranešimu komisijos pasiūlymą. Ačiū. Uski. ACR frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Pone komisarė, ponės ir ponai. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad tai yra tas pranešimas, kuriam visiškai pritariu. Per visą savo profesinį gyvenimą nuolatos teigiau, kad e, kiekvienas pilietis turi pats rūpinti savo sveikatą. Ir Ta galima padaryti tik gavus tinkamos informacijos, kaip sakė kolega Schnellhardt. Per visą teisėkuros procesą mes e, kovojome už šiuos teisės aktus, už tai, kad jie būtų priimti, kad būtų daromas skirtumas tarp informacijos ir reklamos. Aš manau, kad visi matome, kur yra informacija ir kur yra reklama. Informacija, kuri mums yra primetama. Turime suvokti, kad gyvename globalizacijos metu ir negalime versti Europos piliečių ieškoti informacijos per Junktinio Amerikos valstijų tinklapius. Suraskime jiems, pasukurkime jiems europi, europietiškų šaltinių. Ačiū. Dabar guoja frakcijos vardu ponas Maštolka. Ačiū. Pirmininkė kolegos, kaip ir kolega Ūski, noriu pasakyti, kad visą savo gyvenimą siekiau pacientams pateikti kaip galima geriau, geresnės informacijos. Norėčiau padėkoti pranešėjui su nedidelė išlyga, kurią paaiškinsiu vėliau. Kai mes pradėjome kalbėti apie šį dokumentą, susidūrėme su dviem problemomis. Su pirma, už šį dokumentą buvo atsakinga nauja komisija ir antra, susidūrėme su problema, ar galime dirbti su senesniu dokumentu, ar reikia viską pradėti iš naujo. Kaip dauguma jūsų ir komisijos narys dalį, sutarėme, kad ankstesnis pasiūlymas nėra geras, jis netitinka pacientų interesų. Todėl nusprendėme prarasti šiek tiek laiko. Bet vis dėlto nenorėjome prarasti laiko ir dirbome su ankstesniu dokumentu sutarėme, kad reikia atmesti komercinės reklaminės kampanijas, kurias rengia farmacijos bendrovės. Mes sutarėme, kad pacientai turi teisę žinoti, kas jiems teikia informaciją ir taip pat, kad įmonėms tenka atsakomybė už jų teikiamą informaciją. Ir aš stebiuosi, kad dabar vėl yra teikiamas pakeitimas, kuris buvo atmestas komitete. Manau, kad dėl jo mes žengtume žingsnį atgal. Jeigu pritartume pakeitimui, būtų sudėtinga paremti dokumentą. Ačiū dabar Europos laisvės ir demokratijos vardu, ponė Rosbach. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu pranešėjui kad pagrindinį dėmesį reikia skirti pacientui. Tačiau tiek ligoniai, tiek gydytojai turi e, turėti teisę į patikimiausią informaciją. Gydytojai, su kuriais bendraviau, bendravau, norėtų išsamesnės ir objektyvesnės informacijos. Jie taip pat pageidautų, kad vaistai būtų e, vienodai suženklinti. Dažnai yra painiojami vaistai, neaiškiai atskiriamosios veikliosios medžiagos, todėl akivaizdu, kad e, farmacijos pramoniai turi prisimti atsakomybę bei užtikrinti, kad vaistai būtų pristatomi objektyviai ir sąžiningai, o ne kaip dar vienas reklamuojamas e, produktas. Žinoma, farmacijos pramonė nori kuo daugiau parduoti duoti, tačiau patikimumas padės laimėti pacientų pasitikėjimą. Ačiū. E, Ačiū dabar neprisijungusiųjų narių vardu ponas Obermairis. Viena minutė. Ačiū ponė pirmininkė. Dėmesio centre, žinoma, turi būti paciento gerovė, o farmacijos pramonė pernelik dažnai nuslepia E, įvairius šalutinius poveikius ir pakuotės lapelyje ne visuomet viską nurodo aiškiai ir išsamei. Taip pat e, pavojus dėl neobjektyvios informacijos internete sukelia didelį nepasitikėjimą tarp pacientų. Sertifikuoti tinklalapį yra žingsnis teisinga kryptimi, bet nepakankamas. Informacija turi būti suvokiama net tiems, kurie nestudijavo nei e, farmacijos, nei e, medicinos. Reiktų bent jau šriftą padidinti interneto tinklalapiuose. Akivaizdu, kad Europos farmacijos pramonė stengiasi veikti sąžiningai, tačiau vaistai yra padirbinėjami ir tokių galima įsigyti, pavyzdžiui, Turkijos turguose. Akivaizdu, kad reikia reikalauti, jog trečiosios šalis aktyviai kovotų su nelegalia priekyba suklastotais vaistais. Ačiū. Ačiū dabar kiti kalbėtojai. Prašysiu visų laikytis jums skirto laiko limito, kadangi jau vėluojame. Turime šį posėdį baigti iki vidurnakčio. Dabar panas Tatarela pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Direktyva, apie kurią kalbame, yra skirta suderinti farmacinės informacijos turinį ir kokybę. Tai yra tos informacijos, kuri yra teikiama visiems ES piliečiams. Yra nustatytas reklamos draud vertimas, bet kalbama apie poreikį visiems teikti informaciją. Visi turi turėti vienodą prieigą prie informacijos apie vaistus. Būtent toks yra direktyvos tikslas. Tai yra užtikrinti, kad Europos pacientai ir vartotojai būtų geriau informuojami ir geriau suprastų, kokius vaistus vartoja. Ir būtent todėl mes visi ir turime siekti to, pačies, to paties tikslo tai yra siekti, kad informacija būtų naudinga, kad ji būtų prieinama visiems piliečiams. Būtent todėl direktyva yra labai svarbi dviem požiūriais. Visų pirma, joje nustatoma prievalė teikti tikslę informaciją vartotojams, kad jie galėtų tinkamai naudoti vaistus ir pajusti jų teigiamą poveikį sveikatai. Taip sumažintume, iki minimumo sumažintume vaistų keliamą riziką. Kitas dalykas - teisinga ir veiksminga informacija padidins piliečių informuotumą apie tai, kokios išlaidos tenka valstybėms dėl vaistų. Ir čia mes turime būti labai griežti. Aš kalbu apie pavojų, kad kai kuri informacija apie vaistus taps paslėpta reklama. Taigi mokslinės informacijos negalima naudoti siekiant padaryti įtaką e, vartotojams arba paskatinti juos vartoti tam tikrus vaistus. Reikia veiksmingų kontrol, informacijos kontrolės mechanizmų, kurie padėtų užtikrinti, kad piliečiai internetu gautų patikimą informaciją. Taigi mes turime informaciją kontroliuoti taip, kad ji būtų tiksli, o kontrolė turi būti patikėta tokiai organizacijai, kuri būtų nešališka. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Kadenbach vieną, poniai Kadenbach vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly e, kolegos, komisaras dalį savo pasisakymę sakė, jog reikia e, susitelkti ties pacientu o ankstesnėme komisijos pasiūlymoje buvo kalbama daugiausia apie rinką, bet mūsų pakeitimai e, leido į dokumento dėmesio centrą pastatyti e, pacientą ir komisija tam pritarė. Džiaugiamės dėl to. Akivaizdu, kad receptinių vaistų aiškesnis reglamentavimas yra e, būtinai reikalingas. Aš e, anksčiau dirbau profesionaliai reklamos sektoriai ir žinau, kad e, reklamos vienintelis siekis yra parduoti, o mūsų tikslas informuoti. Akivaizdu, kad tą bus įmanoma užtikrinti atitinkamais pakeitimais. Pone komisarė, kadangi e, gydimo išlaidų didžiąją dalį sudaro vaistai, reiktų nepamiršti prevencijos bei sveiko gyvenimo būdo, nes tai tikrai padės užtikrinti gerą visuomenės sveikato. Ačiū. Dabar žodis ponų Janakudakis. Ponė Janakudakis. Ačiū. Ar dažnai mes stebimės dėl pašalinio poveikio vaistų, ar neretai mes norime papildomas informacijos dėl tam tikro vaisto. Pranešime sprendžiamos šios problemos ir užtikrinama visuomenės teisė informacija. Būtina buvo pakeisti susitelkimą, kuris buvo išreikštas pradinėme tarybos pasiūlyme ir e, užtikrinti prieigą prie informacijos, o ne e, būtinybę farmacijos pramoniai informuoti. Žinoma, negalima visko apriboti tik receptiniais vaistais. Mm, svarbu yra ir nacionalinės kompetitingos institucijos ir mm, objektyvos informacijos užtikrinimo tikslas. Džiugu, kad jis pasiektas. Taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją, įsprendus tokį sudėtingą klausimą bei parengus uh, puikų direktyvos projektą, kurį tikiuosi mes vienbalsiai palaikysime. Ačiū. Dabar žodis poniai Morkūnai, tai 2 minutės 30 sekundžių, prašau. Ačiū, ponia gerbiamas komisare kolegos europos sąjungoje mes deklaruojame, e, vartot, e, mes deklaruojame vartotojų šiuo atveju pacientų sąmoningumo principą siekiame kad iš dalies piliečiai patys būtų atsakingi už savo sveikatą tačiau mūsų visų e, kaip politikų pareiga apsaugoti pacientus nuo neteisingos klaidinančios informacijos tą šiandieną ir darome kalbant apie visuomenės galimybes gauti informaciją apie vaistus pasirodo kad europos sąjungoje yra skirtinga situacija tampa nebeaišku kuo skiriasi informacija nuo reklamos todėl remiu parlamento poziciją kuri siekia aiškesnio informavimo ir reklamos sąvokų apibrėžimo. svarbu kad pacientas gautų patikimą objektyvią informaciją gimtąja kalba kad ji būtų skirta ne tik specialistams bet lengvai suprantama ir prieinama atsižvelgiant į pacientų poreikius. nuo paslėptos tokios reklamos turime saugoti ne tik pacientus bet ir gydytojus kadangi jų ryšys gydymo procese itin svarbus. gyvename tokiu laikmečiu kuomet nyksta sienos laisvai judame ne tik mes patys bet ir informacija todėl turime uždėti tam tikrus saugiklius kurie užtikrintų europos sąjungos pacientų gerovę. todėl sveikinu pranešėją už puikų darbą ir tikiuosi kad visi mes būsime sveikesni ir turėsime lengvesnę prieigą prie informacijos. Grazie. La parola all'onorevole. Ačiū dabar žodis ponui Kabrinoch. Viena minutė. Ponios ir ponai, vaistų direktyva nebuvo keičiama beveik dešimt metų, todėl jos peržiūrai tikrai jau seniai atėjo laikas. Tikrai pritariu tam, kad pacientai turi būti visapusiškai informuojami kad pacientai būtų visą teisę gydytojų partneriai. Pacientai turi prisidėti prie sprendimų ir būti už juos atsakingi. Ir siekiant tokių pokyčių, didelis vaidmuo teks informacijai. Tokia informacijai kaip informacija apie vaistus ir tik receptinius vaistus. Pacient, tai turi turėti prieigą ne tik prie spausdintos, bet ir prie elektroninės informacijos. Ta informacija turi būti nepriklausoma, objektyvi, išsami, teisinga, prieinama ir lengvai suprantama. Noriu padėkoti pranešėjui už jo puikiai atliktą darbą. Aš tikrai paremsiu jūsų pasiūlymą. Ačiū. Ačiū. Dabar ponia Paiskerber pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ir ponui pranešėjai Felner ir šešėliniams pranešėjai. Labai sudėtingomis sąlygomis, esant dideliam pasipriešinimui, jie pasiekė tiesiog puikų rezultatą komisijos. Pasiūlymas buvo e, labai pagerintas, reklama yra draudžiama radijo, per radiją, televizijoje, laikrašėse nebus jokios reklamos o įmonės turės e, objektyviai informuoti pacientus. Siekiu, kad in, pacientas būtų sąmoningas, jis nori gauti informaciją ir aš noriu jam padėti šitą tikslą įgyvendinti. Taip pat turime užtikrinti, kad informacija buvo, būtų nukreipta į pacientą. E, Man aktualūs keli klausimai komitete. Aktyviai pasisakiau už specializuotus e, interneto portalus ir e, labai objektyvius leidinius. Dažnai internete žmonės randa nepatikrintą ir neobjektyvę informaciją. Tam reikia pateikti alternatyvą e, tinklalapius su aiškiai ir žinoma informacija. Taip pat e, vaistų samoningumas turi būti didinamas, reikia, kad e, pakuočių lapeliai būtų informatyvūs ir e, sąžiningi. Taigi siekiu, kad internetinėse portaluose būtų informuojama apie lygas, jų prevenciją. Jeigu teisingai supratau, komisarą jis to paties nori, tačiau nesiekia kalbėti apie tai šiame pranešime. Tačiau tikrai norėčiau sužinoti, ar komisaras galėtų palaikyti mano iniciatyvą dėl panašaus pobūdžio portalo. Ačiū. Grostet. Ačiū. Pone Grostet, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją Kristoferį Fielnerį, puikiai padirbėjus. Ta darba, rengdamas du pranešimus, jis dirbo kelis mėnesius. Na ir ne, Ne vienerius metus laukiame šio teksto. E, tie, kurie parlamente yra jau ne pirmąją kadenciją, prisimena, kad kai buvo peržiūrėmi šie teisės aktai, mes kalbėjome apie pacientų teisę gauti informaciją apie vaistus, tačiau e, informacija ir reklama nebuvo tinkamai atskirtos savokos. Na, o dabar informacija negali būti užslepta reklama. Na, ir šiuose pranešimuose kalbame ne apie teisę įmonėms teikti informaciją, bet kalbame apie pacientų teisę gauti informaciją. Taigi abs absoliučiai pakeičiame dokumento logiką ir pacientas tampa prioritetu. Ir pacientas ne, ne, neturi gauti informacijos, kurios neprašė. Tai sumažina reklamos riziką tiesiog informacija nebus jiems primetama per žurnalus, televiziją ar radiją mums taip pat reikalinga kontroliuoti informaciją. Kontrolė, kontrolė turi vykti nacionaliniu lygmeniu ir tokiu būdu įmanoma kurti specializuotus tinklapius, kurie būtų objektyvūs ir kurie teiktų pakankamai informacijos. Taigi svarbu, kad informacija būtų patikima, kad ji ji būtų objektyvi ir kad tai būtų ta informacija, kurios pacientai taip ilgai laukia. Taigi labai svarbu, kad taryba prisimtų atsakomybę ir pritartų šiam siūlymui. Nes mes negalime leisti, kad tuose tinklapiuose pasirodytų sena informacija ir taip ilgai laukiame tokios informacijos. Ačiū. Ponas Mesaroš, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Mes jau senai laukėme pranešimo, kuris e, suteiktų daugiau informacijos pacientams apie receptinius vaistus. Informacija yra esmė, kuri padės pagerinti visuomenės sveikatą. Sve Išsamesnė informacija, geresnė informacija leis sėkmingiau uh, gydyti, sveikti. Mums reikia ne tik suderinti taisyklės, reikia užtikrinti, kad išsamesnė informacija uh, pagerintų bendrai visuomenės veikatos situaciją. Turime užtikrinti, kad būtų vengiama nepamatuoto perteklinio vaistų vartojimo. ES regime daug problemų dėl informacijos apie vaistus. Kai kuriuose valstybėse narėse pacientai negauna net pačios elementariausios informacijos apie jiems išrašytus vaistus. Dėl to ES e, padėtis stipriai varijuoja. Tai nėra gerai. Be internetinės informacijos mums reikia e, teikti informaciją per tradicinius kanalus. Tikrai negalime palikti išimtinės teisės farmacijos pramoniai informuoti pacientus. Priešingai, pacientas turi turėti teisę gauti visą informaciją. Turime taip pat aiškiai atskirti informaciją nuo reklamos, o esminių ir pirminių informacijos šaltinių ir toliau turiu e, likti gydytojas. Visa kita tai yra papildantis šaltiniai. Ačiū. Grazie. Mm, cominciamo con le richieste per il caso. Ačiū. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Pirmiausia, ponia Roitova, vieną minutę. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą rengiant šį pranešimą dėl pacientams teikiamos informacijos. Aš pritariu minčiai, kad informaciniuose lapeliuose pateikiama informacija yra lengvai suprantama gydytojui, tačiau turime siekti, kad ji būtų suprantama ir neprofesionalams. Informacija yra teikiama internetu ir gali būti, kad ji ne tik, kad nepatei, nepasiūlys gydimo būdų, bet bus žalinga. Mes, aš norėčiau dar kartą akcentuoti, kad problemos sprendimas būtų kaip galima greičiau patvirtinti pasiūlymą dėl patikimumo ženklo, kad informacija būtų patikima. Ir aš apie tai kalbu ir pranešime apie vartotojų pasitikėjimą. Ačiū dabar ponas Pidulų. Vieną minutę. Pirmininkė, komisijos nariai, kolegos, pranešimas, kurį diskutuojame, yra labai svarbus, nes jis mums suteiks galimybę suderinti ES teisės aktus dėl informacijos apie vaistus prieinamumo. Be to, tai turėtų garantuoti pacientams galimybę gauti daugiau informacijos apie receptinius vaistus. Informacijos skelbimas interneto svetainėse turi būti atliekamas nepriklausomai ir objektyviai. Visą informaciją turi patikrinti nacionalinės ir Europos institucijos, kurios yra kompetentingos užtikrinti, kad tokia informacija netaptų tiesioginė gamintojų reklama. Turi būti panašus dėmesys skiriamas ir brošiūroms apie vaistus. Geriausia būtų, kad gydytojai ir vaistininkai teiktų išsame informaciją apie pacientus, kad pacientai žinotų, kokius vaistus renkasi. Ačiū. Dabar... Dėkoju. Ponas Rossi, vieną minutę. Pone pirmininkė, kolegos, mes manome, kad šis reglamentas yra geras dalykas. Jo tikslas teikti standartizuo, standartizuotą informaciją, nereklaminio pobūdžio informaciją apie receptinius vaistus. Taigi, E, tokiu būdu farmacijos įmonės gali teikti informaciją visuomeniai, jeigu ta informacija nėra paslėpta reklama. Taigi reikia daryti skirtumą tarp reklamos ir informacijos. Informacija turi būti grindžiama moksliniais tyrimais ir pagrindiniai informacijos šaltiniai apie vaistus, informacijos apie vaistų šaltiniai ir toliau turi būti, na, visų pirma, gydytojas, o po to jau mokslinė literatūra. Žinoma, pacientai turi teisę gauti informacijos, tačiau piliečių ir pacientų organizacijos irgi turėtų būti įtraukiamos. Taigi mes pasisakome už pasiūlymą. Dėkoju ir galiausiai kviečiu e, Miginis vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mes visi norėtumėme, kad pacientai pasitelktų turimą informaciją. Mes turime su, sukurti tarpiliečių tam tikrą samoningumo kampaniją, tam, kad e, jie naudotųsi tą informaciją. Na ir aš pritariu tai, ką sakė kolegoms, mes negalime reklamuoti produktų. Tačiau įmonėms norėčiau pas, pasakyti, kad geriausios kokybės informacijos teikimas piliečiams yra, geriau, yra puikiausia reklama, nes jeigu tas vaistas padeda piliečiui, pacientui, tuomet tai yra na, tikrai ir puikia reklama. Aišku, reikia, kad ir bendros praktikos gydytojai teiktų moksliškai pagrįstą informaciją pacientams. Uh, Tačiau dėja dabar tai nevyksta ir galiausiai noriu pasakyti, kad turime aiškiai kalbėti apie tai, kaip vaistai yra skiriami e, piliečiams įvairiaus amžiaus grupių piliečiams. Yra išrašomi receptiniai vaistai ir nėra peržiūriamas atvejis e, eilę metų. Taigi turime reguliariau tikrinti ir žiūrėti, kaip yra rūpinamasi pacientais, kaip jie yra gydomi, nes priešingų atveju kils problemų. Dėkoju. Ačiū. Dabar kviečiu komisarą poną Daly. Ačiū. Labai džiaugiuosi, matydamas tiek daug pozityvių minčių ir bendrą sutarimą šiuo svarbiu klausimu. Taigi yra pasitikima tais pagrindiniais principais, kuriais remiantis e, teikiamas šis pasiūlymas. Kaip jau minėjau anksčiau, labai svarbu dėmesį dabar sutelkti ties pacientais, priešingai nei buvo pirminėme pasiūlyme. Dabartinis pasiūlymas turi būti orientuotas į pacientus. Na ir aš sekiau šias diskusijas parlamente labai įdėmiai ir kalbėjausi su daugeliu jūsų, bandydamas išsiaiškinti, e, kokios vyrauja mintis. Na ir manau, kad tai, ką turime, kaip minėjau ir įžanginėje kalboje, yra labai pozityvus, geras dokumentas, kuriuo remiantis mes ir toliau sieksime to galutinio susitarimo. Na ir kelios pastabos apie tai, kas buvo pasakyta, kolegos. Kalbant apie ex ante kontrolę, e, Europos vaistų agentūros kontrolę, apie tai kalbėjo panas Dekampo, aš manau, kad 120 dienų būtų per dėm ilgas laikotarpis. Mes siūlytumėme 60 dienų laikotarpį. Internetas, aišku, yra nelengvas uždavinys ir kontroliuoti tinklapius, tinklapius, kurie teikia informaciją pacientams, yra labai svarbu, tačiau visi suvokiame, kad nėra lengva tą padaryti. Tai, ką sakė ponas Busoj, ponė Grostet, apie tai, kad reikalingos taisyklės, griežtos taisyklės interneto tinklapiams kontroliuoti, tai yra labai svarbu ir mes tą ir bandysime kurti. Na, dėl informacijos šaltinių. Žinoma, gydytojas ir toliau turi na, išsaugoti tuos santykius su pacientu. E, apie tai kalbėjo pana Šnelhart e, ir ponia Parvanova, ponas Paranau. Aš sutinku, kad e, gydytojas neturėtų tapti farmacijos įmonių instrumentu. Gydytojas turi būti ta terpė, per kurią turėtų pacientas gauti informaciją. Taip pat turime pasirūpinti, kad e, informacija, kurią turi, gauna gydytojai, kaip sakė ponia Rosbach, irgi turi būti objektyvi informacija. Na ir galiausiai dėl išsamaus portalo apie lygas, apie tai kalbėjo ponia Weisgerber. Turiu pasakyti, kad vaistų srityje jau yra numatytas toks tinklapis budrumo, pacientų budrumo, farmakologinio budrumo e, tinklapis. Na, o kalbant apie lygas, matyt, tą padaryti būtų sudėtingiau. Yra jau sukurtas portalas apie retasias lygas, tačiau kalbant apie bendrai visas lygas, na, mes pradėjome šį darbą ir bandome tą problemą išspręsti, tačiau susidurime su įvairiomis problemomis, tai yra sudėtingas darbas, e, nes na, jis yra labai plataus pobūdžio darbas. Taigi norėčiau padėkoti Jums už e, atliktą darbą. Šioje srityje norėčiau padėkoti vėlgi pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už jų atliktą darbą ir aš tikiuosi, kad e, galiausiai parengsime dokumentą, kuris taps mūsų tolesnio darbo pagrindu. Ačiū. Grazie, komisario. La... Ačiū komisijos nariui. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai dviem minutėm. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad komisija visų pirma akcentavo, jog prieiga prie informacijos apie vaistus Europoje labai skiriasi Taip, mes siekiame užtikrinti, kad visi turėtų gerą prieigą prie informacijos apie vaistus. Aš pats keliu dar vieną reikalavimą. Neturi būti ne vienos šalies, kur informacija turi būti prastesnės kokybės ar kur jos turi būti mažiau. Švedijoje dėl to jau seniai reiškiamas susirūpinimas. Mes savo šalyje turime sistemą ir turiu pasakyti, kad ši direktyva leis Švedijai išlaikyti savo sistemą ir suteiks galimybę kitoms valstybėms narėms sukurti panašias sistemas. Jei šiandien pažiūrėtume į Europoje galiojančias sistemas, mat, pamatytume, kad visi apie vaistus gali sakyti, ką nori. Ne tik įmonės, kurios gamina vaistus, tačiau jos turi daugiausia informacijos. Ir džiaugiuosi, kad uh, dabar jau yra iškelta mintis apie tai, kad farmacinės įmonės privalo skelbti informaciją apie gaminamus vaistus. Džiaugiuosi, kad komisija ir aš sutarėme dėl pagrindinių dokumento dalykų. Komisija ir parlamentas dabar yra susivienyje ir tai bus didelis spaudimas tarybai dirbti konstruktyviai sprendžiant šį klausimą turiu pasakyti, kad net ir tais klausimais, kur komisija reiškia abejonės, mūsų pozicijos vis tiek labai artimos. Turiu galvoje spausdintą informaciją. Kai kuriuose šalise dėl to kyla tam tikrų konstitucinių problemų, pavyzdžiui, Švedijoje, tačiau manau, kad vis tiek mūsų pozicijos gana artimos. Vienas kolega sakė, kad neturėtų būti taikoma išimtis gydytojų teikiamą informacijai. Manau, kad gydytojas, kuris mato klinikinę studiją, kurią paskelbė farmacijos įmonė, turėtų pateikti tokią informaciją pacientui, jeigu mano, kad ji bus aktuali. Arba jeigu gydytojas randa informacinį lapelį kitą kalbą, tai taip pat turi teisę pateikti tą lapelį pacientui gydytojai turi turėti teisę spręsti, kokią informaciją teiks pacientui. Tokią teisę gydytojai visada turėjo, mes ją neturėtume kištis. Ačiū. E Ačiū. Baigiame diskusiją. Balsuosime trečiadienį vidurdienį.